ES ir Vakarų Afrikos ekonomikos partnerystės sutarimo nuostatas dėl darnaus vystimosi. Suteikiu žodį ponui Lang. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Mes dėrėmės su, su Vakarų Afrikos valstybėmis ilgai, kad sudarytume šitą partnerystės susitarimą ir parengtume jį tokį, kad, jis būtų, kad jį būtų galim pasirašyti ir kad galima būtų teikti parlamentui svarstyti. Mums reikalingas šitas susitarimas dėl darnaus vystimosi šitose Afrikos šalyse ir ypač tai svarbu regioninių lygmenių. Ir mes žinome, kad ypač vakarų Afrikoje daug valstybių yra priklausomas nuo eksporto. Ir mes ir regionuose ekonomika nėra pakankamai išvystyta. Taigi yra e, įvedami tie asimetriniai aspektai. Yra jautrus klausimai, e, į kurio mes neįtraukėme į susitarimą ir mm, taip pat mm, regioninio partnerystės fondo vaidmo yra labai aiškus. Ir tai 80 procentų mm, kavos pupelių, kurias mes vartojame, yra pagaminta vakarų Afrikoje ir tik tai 4 procentai šokolado ten yra pagaminama. Taigi tikrai būtina pasiekti pusiausvyrą. Na, jeigu mes e, kalbam apie vakarų Afriką, mes turim kalbėti apie darnų vystimąsi. Dėl, dėl kakavos. Žinome, kad kai renkamas e, kakavos pupelių derlius, yra naudojamas vaikų darbo. Vaikų darbas ten yra norma. Ir aš negaliu įsivaizduoti, kad jeigu mes vartojam produktus, tai pavyzdžiui, jeigu mes vartojam šokolado plyteles, nu, tai mes naudojame vaikų da, mes naudojamės vaikų darbu. Taigi, e, tai yra didžiuliai, didžiulės problemas, kurios yra susijusios su vakarų Afrika. Ir dabar vienas specifinis dalykas, kuris yra labai svarbus, mes jau sudarėme vieną partnerystės susitarimą, kuris funkcionuoja, na, kažkaip, kažkaip funkcionuoja. Na, nepasakyčiau, e, nežinau, čia mes galim apie tai kalbėti kaip ekspertai, bet vis dėlto kalbant apie tvarumą ir darnaus vystimosi klausimus, tai mes daug ką pasiekėme. Jeigu palyginsim šį partnerystės susitarimą su ankstesniais, tai matome, kad yra daug tokių baltų dėmių ir klausimai iškyla iš naujo. Ir kaip įgyvendinsim darbuotojų teisės, darbdavių teisės praktikoje, kaip užtikrinsime. Ir e, susitarime yra normos į darbo organizacijos norm, normas ir privertinis vaikų darbas e, yra klausimas, nuo kurio mes negalim nusišalinti. Ir kitas klausimas yra tai, kad reikia sukurti kažkokią konsultacinę e, grupę. Čia vėlgi nėra aiškaus apibūdinimo, nėra aišku, kaip ir kas turėtų būti e, numatyta susitarime. Ir šita grupė, kas ją finansuos, kokios, iš ko jau bus sudaryta, kaip, kaip vyks procesas ir ar trečiosios šalis bus įtrauktas. Ir vėlgi e, tarptautinė darbo organizacija yra kaip pagrindas, tačiau kaip vyks arbitražo procesas, kokiu priemonių imsimės ir kaip čia bus tai gyvendinta. Ir tai yra antrojo klausimo kontekstas, o trečiasis klausimas yra pagrindinis, kaip komisija, e, Trade generalinis direktoratas ir EAS užtikrins, kad piliečių visuomenės organizacijos bus tinkamai atspindėtos ir ar bus išgirsta jų nuomonė, ar vyks konsultacijos procedūra ir kaip šitie trys elementai galėtų būti tinkamai gyvendinami per atitinkamus terminus. Ir, e, e, kaip užtikrinti gyvenimą, kaip įmanoma greičiau. Dėkoju. E, o dabar žodis ponė Malstrom. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Starponai komisija pabrėžė savo įsipareigojimą užtikrinti, kad priekybos susitarimai pasieks tinkamų rezultatų ir taip pat ir dėl darnaus vystimosi ir kad mūsų vertybės bus skatinamos. Ir tai yra tai, tai, tai taikome visiems partnerystės susitarimams ir tai atsispindi ir kotonų susitarime. Ir pirmiausia, yra ekonominiai tikslai, tačiau yra ir socialinis elementas. Tai reiškia, kad socialiniai elementai yra ir žmogus teisės, tai yra konkrečios nuostatos dėl darbo ir priekybos standartų ir aplinkos saugomės standartų. Ir tai apsprendžia ir, e, e, ir sustarimus, kaip jie bus e, įgyvendinami ES ir Vakarų Afrikoje. Ir komisija skirs labai daug dėmesio stebėjimui, taip pat ir darnus vystimas aspektus. Stebėjimo mm, grupė steb... tikrins, kaip yra siekiama darnus vystimosi tikslų. Kai dėl nustatytų terminų, E, šitam susitarimui gyventinti, tai yra ilgalaikis susitarimas ir peržiūra vyks kas penki metai ir tai leis pastoviai įvertinti progresą, pažangą ir numatyti, kokie yra kliūtis. Ir mes kreipsim patingą dėmesį žmogaus teisėms, darbo standartams ir aplinkos e, apsaugai šitose tarpinio laikotarpio peržiūriuose. Ir atsižvelginti tai bus numatytos specialios priemonės šitos priemonės e, leis ir pakeisti tekstą, pataisyti tekstą sutarimuose su Vakarų Afrikos partneriais. Kai dėl įsipareigojimų mes turime apibrėžti pagrindinius sustarimo elementus, taip ir žmogus teisės, darbo teisės ir komisija naudosis visais e, mechanizmais, kurie numatyti kotonų susitarime. Pirmiausia, politinis dialogas, nu, apspręsti tinkamas priemonės ir galiausiai mm, jau paskutinė priemonė tai stabdyti gyvendinimą. Ir komisija jau yra pasirengusi e, vykdyti konsultaciją su Vakarų Afrika ir e, sudaryti bendrą konsultacinį komitetą, kad abi šalis būtų atstovaujamos ir e, bus užtikrinta tinkama finansinė parama ir konsultaciniam komitetui ir mes e, taikysim partnerystės tarimo nuostatas ir konsultacinis komitetas vyks ar dirbs arba savo iniciatyvą ir e, e, kartu su taryba, kartu su konsultaciniu komitetu šalis apsvarstys visus klausimus susijusios su ekonominiais partnerystės sustarimais, tiek dėl gyvendinimo, tiek dėl kitų klausimų. Komisija mm, atspindė stebės socialinių, socialinių klausimų sprendimą ir e, reikalui esant bus pasirengusi e, pakeisti sustarimo tekstą. Aišku, čia reikalinga atitinkama partnerystė, bendradarbiavimas ir politikos e, atitiktis ir siekimas užtikrinti, kad vakarų Afrikoje bus laikomasi standartų. Ir reikia, kad ir parlamentas pasirenktų bendarbiauti su Vakarų Afrika ir pasiūsti savo atstovus į komitetą, kadangi tai bus pagrindinis organas, kuris stebės ekonominės partnerystės sustarimo vykdymą ir tai padės užtikrinti politinį dialogą, kuris bus reikalingas ir mums, ir, ir kitai šaliai. Dėkuoju, tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Merci, madame. Nous allons commencer le... Dėkuoju. O dabar e, e, pasisakymai. Ponas Pasparė, vieną minutę, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažvelgus į tai, kas per pastarąsias kelias savaitės įvyko, ir kiek migrantų iš Afrikos pasiekia Europos krantus. Akivaizdu, kad reikia padaryti viską, kad pragyvenimo lygis Afrikoje padidėtų, pagerėtų. Tai galėtų išspręsti daugelį problemų, bent tam tikrą dalimi. Todėl tas sustarimas turėtų įsigalioti kaip galima greičiau. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, žinoma, neminėsiu to, ką išdėstė ponas Langen. Šis susitarimas šiek tiek skiriasi nuo priekybos susitarimų, kurie jau yra įsigalioję. Europos dėrybinė pozicija buvo pasiekti privalomumo E, priekybos partneriai vakarų Afrikoje turėjo tam tikrų jiems susirūpinimą keliančių klausimų. Taigi reikėjo siekti lygybės principo, kad ne viena pusė negautų daugiau galios. E, šią savaitę, trečiadienį pas mus lankysis garbus svečias ir ponė komisarė, galbūt reikėtų pasinaudoti galimybę šią savaitę ir uh, padaryti žingsnį į priekį ir aš visiškai pritariu šiam susitarimui. Dėkoju, ponia Curtin Darling, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Praėjusiu metu rudenį jūs, komisarė, kalbėjote apie naują ES prekybos politiką. Jūs sakėte, kad darnus vystimasis žmogaus teisų klausimai bus labai svarbus prekybos sustarimuose. Šiandien mes kalbame apie prekybos sustarimą su Vakarų Afrikos šalimis e, kuriuose darnaus vystimosi aspektai yra nustumti į šoną, kai kalbame apie žmogaus teisės, darbo teisės ir aplinkosaugos standartus, svarbiausia yra įgyvendinimas. Nuolatinis visuomenės įtraukimas į šiuos klausimus yra esminiai svarbus. Mums trūksta priemonių, kad šios teisės būtų praktiškai gerbiamos. Jos lieka tik tai teisėmis ant lapo. Šias teisės reikia stiprinti. Šios nuostatos per pastarosius metus yra visose susitarimuose su mūsų partneriais. Vakarų Afrikos šalis nori subalansuoti santykius ES remintis abipusę pagarbą. Mums reikia tų pačių standartų ir priežiūros mechanizmų, kuriuos taikome kitoms šalims partneriams. Taigi aš manau, kad reikėtų patobulinti šį susitarimą. Dėkuoju, ponas Gerikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti priekybos komitetui, kad buvo imtasi šios iniciatyvos. Aš taip pat dirbu žmogaus teisų srityje, vystimosi srityje ir galiu šią iniciatyvai tik pritarti. Ekonomikos klausimais besidominantis politikai rūpinasi sąžiningomis sąlygomis ir mums sąžiningos sąlygos yra būtinos. Aš esu tėvas, aš esu krikščionis, man yra labai svarbos tam tikros moralės normos. Ar mes viską padarėme, dėrėdamėsi dėl sustarimo su Vakarų Afrikos šalimis, kad užtikrintume sąžiningą prekybą? Ar mes kuriame naują e, sąžiningos prekybos sustarimų kartą? Ar mes Galime tą padaryti, aš tikiuosi, kad taip. Dėkuoju, ponė Gerikė, e, ponė Ferreira, GUE frakcija. Dėkuoju. Pone pirmininkė, komisijos narė. Mes tokio tipo susitarimus vadiname iš esmės laisvos prekybos susitarimais. Dėrybos dėl pastarojo susitarimo vyko dešimt metų. Tokie susitarimai atveria duris naujiems kolonijiniams išpoliams. Ir tai yra tam tikras šantažas iš ES pusės. Tos šalis pateko į nepavydėtiną padėtį. Aš manau, kad mus turėtų kamuoti sąžinę dėl to ir praktinio poveikio mes nepamatysime daug. Pone Keller, dėkoju komisijai už tai, kad pabrėžia žmogaus teisų svarbą susitarimuose. Aš tam visiškai pritariu, tačiau klausimas, kaip tą užtikrinti. Aš tikiuosi, kad šis susitarimas padės. Mes turime įtraukti žmogaus teisų klausimus. Bet kaipgi mes užtikrinsime, kad šią galimybę bus pasinaudota priežiūra, stebėjimas ne visuomet pasiteisino ir ne visuomet užtikrindavo pagarbą žmogaus teisėms. Taigi, kaip užtikrinti, kad žmogaus teisų nuostatos būtų įtrauktos į susitarimą, kad nuostatos būtų įgyvendinamos ir kad būtų taikomos sankcijos. Aš manau, kad esama trūkumų ir kol kas nėra tinkamų nuostatų dėl darnaus vystimosi. Nepaisant to, aš džiaugiuosi jūsų pasiūlymų dėl sankcijų ir dėl stiprių nuostatų. Dėkoju. Ponas Fjellner, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dažnai kairieji priešininkai kalba taip, tarsi ES verstų tas šalis priimti mūsų prekybos e, politikos poziciją. Mes turime savo poziciją, žinoma. Ir kas mane stebina šį vakarą, yra tai, kad kairieji liūdi dėl to, kad vakarų Afrikos šalis nenori pritarti numatytiems numatytoms sąlygoms. Prekybos politika gali padėti šalims išbristi iš skurdo. Afrika. Ar Afrika turėtų tapti turtingesnė ar vargingesnė? Štai kur klausimas. Jeigu bus sudarytas toks susitarimas, kokį poveikį jis turės, aš tikiuosi, kad poveikis bus teigiamas. Ačiū. Pone, jūs jau kalbėjote, dabar ponas Martin, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip kolega teisingai sakė, aš buvau pranešėjęs rengiant sustarimą su Kariform forum šalimis. Ir jis turėjo nustatyti tam tikrą standartą kitoms sutartims. Vietoj detalaus skyriaus E, Kareformo susitarime kalbama apie kotonų susitarimą. Mes žinome, kad kotonų susitarimas greit nustos galiojas. Ir mums reikia galvoti apie tai, kaip bus įgyvendinamas šis ekonomikos partnerystės susitarimas. Aš norėčiau, kad komisija pakalbėtų ir apie kotonų e, susitarimo pabaigą. Aš pritariu kolegės nuomonė dėl stebėjimo ir priežiūros, bet aš džiaugiuosi, kad komisija tinkamai finansuos stebėsenos veiklą ir kad komisija imsis priemonių reaguodama į priežiūros ataskaitas. Jeigu aktyviai veiks stebėjimo mechanizmas, aš manau, kad tai bus pažanga į priekį. Dėkoju, periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Yra du norintis pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą klausimą buvo uždavęs David Martin, jis kalbėjo apie kotonų susitarimą ir jo tinkamumą ES ir Vakarų Afrikos partnerystės sutarimo pasirašymą. Na, iš tikrųjų, kotonų čia yra svarbus, bet jeigu mes kalbame apie jo svarbumą, mes kalbame apie teisinės interpretacijos svarbą. Kotonų suteikia teisinę bazę, tolesniam dialogui ir sankcijų skirimui. Antras klausimas buvo susijęs su tuo, kokia bus nauda Afrikos valstybėms. Tarp 12 vakarų Afrikos valstybių e, kelios e, e, nedalyvauja šiame sustarime ir kai kurios valstybės yra didesnės negu kad kitos. Ir mes matome, kad visos valstybės turi interesų. Toliau trečias klausimas buvo susijęs su Nigerijos pozicija. Aš suprantu, kad prieštaraujama e, šios valstybės dalyvavimui, kadangi kyla klausimas, kaipgi atsakyti Nigerijai. Ponas Marijas, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybos e, su Vakarų Afrikos valstybėmis dėl ekonominės partnerystės sutarimo yra svarbios, tačiau būtina užtikrinti tam tikrų sąlygų įgyvendinimą, taip pat užtikrinti tvarę ekonomiką. Būtina užtikrinti taip pat ir tvarų augimą tose valstybėse. Šalia ekonominių klausimų mes taip pat matome ir migrantų klausimą. Dideli migrantų srautai ieško darbo vietų Europoje. E, būtina užtikrinti stabilumą regione, taiką ir sustabdyti vykstančius konfliktus. Taip pat sustabdyti iš šio regiono į Europą plūstančių migrantų srautą. Taigi mes turime rimtai svarstyti žmogaus teisų pažydinimų atvejus taip pat. Mes matome tokius atvejus nuolat. Reikia labai aiškiai ir tvirtai pasakyti, jog mes esame prieš. E, taigi užbaigsime spontaniškų pasisakymų procedūrą ir dabar grįžtame prie jūsų, komisarė Malstrom. Ačiū. Taigi, žinoma, jau būtina kovoti su skurdu. Būtina teikti paramą vystimuisi, taip pat taikyti kitas priemonės, kurti darbo vietas ir galimybės žmonėms apskritai. Kaip žinote, ekonominės partnerystės sutarimas yra asimetrinis susitarimas, mes atsiveriame jiems, bet neprašome iš vakarų Afrikos valstybių atsiverti tokiu pačiu mastu, kadangi žinome, kad kai kurie sektoriai yra labai pažeidžiami Mes sieksime jiems padėti diversifikuoti jų ekonomiką. Pone Arena, prieš kalėdas aš buvau Vakarų Afrikoje, buvau Nigerijoje ir kalbėjusi su daugeliu žmonių Nigerijoje. Iš tikrųjų, Nigerijai tai atneš didžiulę naudą būtent dėl ekonominių problemų. Reikia diversifikuoti Nigerijos ekonomiką. Tai atneš jiems naudos, mes padėsime jiems vystytis, teiksime paramą. Uh, Taip pat užtikrinsime, jog produktai atitiks tam tikrus standartus ir bus tam tikros kokybės. Taip pat reikės remti regioninę integraciją. Tai yra labai svarbu regioninės ir vystimosi matmuo. Būtina užtikrinti teikti paramą vystimuisi pagal ekonominės partnerystės sustarimus. Kalbant apie stabilumą ir žmogaus teisės, taip tai yra esminiai klausimai pasirašant ekonominės partnerystės susitarimus. Žinoma, sutinku su ponė Keller, mes galėjome padaryti ir daugiau ir galėtume tai padaryti ateityje. Ne visuomet tai yra lengva, bet mes mėginsime rasti būdų Europos Sąjungoje pradėti nuo dialogo, o ne nuo sankcijų. Kadangi jeigu pradėtume nuo sankcijų, kenčiantieji, O tai nėra režimas, valdžia, tai yra paprasti žmonės, jie nukentės, taigi būtina pradėti dialogą, užmėgsti įvairius forumus, ir plėtoti dialogą su pilietinė visuomenė. Žinoma, galiausiai netmetame ir sankcijų galimybės. Kalbant apie partnerius pagal vakarų Afrikos susitarimą, mes neiname taip toli, kaip norėtume, kalbant apie tvarų vystimąsi, tačiau čia yra numatyta tokia sąlyga ir žiūrėsime vėliau, ar galėsime ją gyvendinti pilnai. Bet kaip jau sakiau, mes skirsime ypatingą dėmesį, kad įgyvendintume vystimas žmogaus teisų srityje, darbo teisų srityje, kitose srityse. Ir žinoma, Europos parlamentas čia turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Kotonu iš tikrųjų, ponia Martinai, baigia galioti ir mes pasižiūrėsime, kas bus po kotonų galiojimo, bet tos nuostatos, kurios yra nustatytos kotonų sustarime, vis dar galioja ir tie principai nesikeis, kad ir kas nutiktų kotonu. Žinoma, ir pačiame kotonų susitarime yra numatytos stebėsinos galimybės žmogaus teisų dialogo srityje. Taigi mes tvirtai tikime, kalbant apie vakarų Afrikos šalis, šiandien kalbame apie jas, bet yra ir kitų dėrybų, kurios jau yra beveik užbaigtos, jog tą privaloma daryti partnerystėje ir tai tikrai atneš naudos vakarų Afrikos valstybėms, bet taip pat ir kitoms AKR valstybėms, tam, kad jos ir toliau vystytųsi, kad būtų kuriamos naujos galimybės, užtikrintas augimas darbo vietos ir galimybės e, išmaitinti šeimas tose valstybėse ir taip pat skatinti didesnę regioninę integraciją, kurios iš tikrųjų trūksta šioje pasaulio dalyje. Dėkoju. Ačiū, ponė. Diskusija.